Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Labai diena, ponios ir ponai, prašau susėsti į savo vietas. Good afternoon again. Labą dieną dar kartą visiems. Pradedame mūsų šiandienos posėdžio poipietinę dalį. Labai džiaugiuosi galėdama pradėti darbo tvarkę nuo keitimosi nuomonėmis su ponė. E, Jelena Bogner Straus, kuri yra dabar um, pirmininkaujantį Europos vadovų tarybai, jį kalbės apie Austrijos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus. Nuo Liepos 1 Austrija perėjo pirmininkavimą ES, taigi dabar su didžiuliu susidomėjimu mes klausysimės jūsų prioritetų pristatymo. Uh, ypač dėl to, kas mums yra patys aktualiausi klausimai parlamentui ir regi komitetui. Esu tikra, kad jūs atsakysite ir į mūsų visus klausimus. Pone Strausi yra buvusi Europos parlamento narė, taigi ji puikiai išmano visas mm, procedūras ir tikrai labai džiaugiamės, kad ji vėl yra lankosi parlamente. Kaip visada, aš visų pirma suteiksiu žodį gerbiamai ministrai, kokio maždaug 15 minučių įžangos žodžių, o po to na, parlamentarai, regio komiteto nariai, pradedant nuo koordinatorių, turės galimybę sakyti komentarus ir užduoti klausimus. Taigi jums žodis dabar, gerbiama ministrė. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau. Labą dieną, labai ačiū, gerbiama komiteto pirmininkė, gerbiami koordinatoriai, gerbiami visi pirmininkai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, turiu pasakyti, kad Aš e, esu buvusi tik tai Austrijos parlamento narė, o ponia Köstinger, kurią šiandien pavaduoju, yra buvusi Europos parlamento narė. Aš mm, su šeimos ir jaunimo reikalų ministrė ir tik pavaduoju. Köstinger ir E, pristatinėsiu Austrijos pirmininkavimo um, prioritetus. Sekmanį e, šeima e, pagausėjo vienu vaiku, jis susilaukė vaiko, taigi um, labai džiaugiamės tuo, sveikiname ir aš dėl to ją pavaduoju. Taigi, kalbant e, apie mūsų prioritus, labai svarbu yra kalbėti apie e, tolesnę veiklą po 2020 metų, ypač ES teritorinę e, sanglaudą. Tai bet trešdalis 2020-2027 metų laikotarpio išlaidų bus skirta būtent sanglaudos politikos reikmėms, todėl sanglaudos politika bus tikrai nepaprastai svarbi, kaip ir visuomet ji buvo. Sanglaudos politika tai yra išaiška to, kad ES yra vertybių sąjunga, taip pat solidarumo tarp valstybių narių sąjunga ir um, tikrai šios ties politika turi tiesioginį poveikį ES valstybėms, regionams. Žmonės gali tiesiogiai pajausti tai, ką daro ES. ES struktūriniai fondai turi labai svarbu regioninį matmenį ir yra nepaprastai svarbus ES. E, jais yra sutelkiamas dėmesys į ekonominius faktorius, e, pramonės gebėjimus, inovacijos yra stiprinamos. Daugelį, daugelį prasmių e, šie fondai būtent padėjo sušvelninti įvairius kilusius iššūkius. Uh, ir padėti regionams. Sanglodos politikos instrumentai yra labai svarbus visiems, visoms valstybėms narėms, visiems regionams. E, pirmininkaujant Austrijai mes numatome e, prisidėti prie šios ryties e, dėrybų ir klausimų sprendimo. A, Mes ketiname sutelkti dėmesį į tuos aspektus, kurie mūsų manimų bus nepaprastai svarbus kitai programų kartai. Jei bus vėlavimo laikotarpio pradžioje, kaip kad mes matėme šio laikotarpio pradžioje, tai aišku, kad kils problemų, todėl mes to norime išvengti, kiek įmanoma. Uh, Labai svarbu paminėti komisijos pasiūlymus dėl ES finansavimo supaprastinimo, ypač priežiūros, monitoringo sritise. Labai svarbu, kad pasiūlymai būtų nukreipti reikiamą kryptimi ir kad jie užtikrintų efektyvų ES lėšų panaudojimą. Supaprastinimas tai yra tai, ką remia visos valstybės narės. Visi nori mažinti biurokratinę naštą ir tiem, kas tas lėšas prižiūri, ir tiem, ir, ir, ir tiem, kas nori pasinaudoti tomis lėšomis. Todėl reikia tvirtesnio, geresnio pagrindo um, sąglaudos fondų panaudojimui e, ir techninių klausimų sprendimui. Aišku, kad tai, galvojant apie reformas, reikia sutelkti dėmesį ne vien į techninius, bet labiau į politinius aspektus. E, ir esu tikra, kad programos, šios vykdomos programos leis sustiprinti ir subsidiarumą. Noriu padėkoti Europos parlamento regionių reikalų komitetui ir atsakingiems pranešėjams, bei šešėliniams pranešėjams už um, už visą darbą, kurį jūs atliekate ir kurį jūs dar nuveiksite tam, kad sanglaudos fondai būtų supaprastinti ir efektyvesni. Aš manau, kad būtent siekiant tokių tikslų jūsų indėlis bus nepaprastai svarbus. Dabar toliau, kalbant apie techninį lygmenį, ekspertai labai aktyviai dirba, keistamėsi nuomonėmis. Mes norime išryškinti tai, kas mus vienyje, tam, kad pasiektumėm rezultatų kaip galima greičiau. Uh, Ponios ir ponai, mūsų pirmininkavimo tikslas yra užsitikrinti, kad e, per dėrybas e, taryboje pasiektume kaip galima daugiau pažangos. Bet aišku, visa tai labai priklausys nuo dėrybų dėl daugiametės finansinės programos. Mes puikiai suprantame, kad tinkamo finansavimo lygio, adekvatos finansavimo lygio klausimas yra nepaprastai svarbus. Reikia aišku, išspręsti tą klausimą, ar nacionalinius indėlius reikia didinti. Šių klausimų sprendimas nulems, ar pavyks susitarti, bet mes visuomet sieksime kompromiso ir mes užsibriešime labai plačius užmojus. Mes labai tikimės Europos parlamento palaikymo, kad būtų galima sutarti dėl viso paketo kaip galima greičiau. Noriu patikinti, kad politinių lygmenių taryboje uh, atsakingi už sanglaudą ministrai planuoja sutikti lapkričio pabaigoje. Ponios ir ponai, greta dėrybų taryboje proceso mes taip pat norime užtikrinti ir testinumą, ypač galvojant apie tarp valstybinės darbo tvarkės, darbo tvarkės, kur, kur veikla numatoma per regionų sienas. E, ir mes galvojame, kad mūsų pirmininkavimo metu tikrai reikės telkti dėmesį į plėtros, į specialiosios e, plėtros aspektus. Europos procesai bus čia nepaprastai svarbus ir mes planuojame seminarą, kuriame dalyvaus generaliniai direktoriai lakučio 13 dieną Vienoje. Taip pat sąsojos su urbanistinė politika, regioninė politika yra irgi labai reikalingos ir būtent į tai sutelksime irgi dėmesį savo pirmininkavimo laiku. Ponios ir ponai, mes tenksime dėti visas pastangas, kad turėtumėm tvarę ir efektyvę sanglaudos politiką. Ir uh, Taryboje bus svarstami, aišku, teisėjai kurniai pasiūlymai tą linkme ir be abejo mes esame pasiryžę labai glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, taip pat ir su kitais partneriais. Per šį pusmetį mes tenksimės į priekį pasistumėti gyvendant ES visą darbo tvarkę. Mes savo vaidmenį vertiname kaip koordinatoriaus vaidmenį. Mes norime tiesti tiltus iš esmės ir esame tam puikiai pasirengę. Uh, Mes esame tikri, kad užsibrėžę prasmingus tikslus mes sugebėsime tikrai puikiai pajudėti į priekį, bendarbiaudami su savo pagrindiniais partneriais. Europos parlamento, tai yra žmonių e, demokratiškai išrinktų atstovų institucijos vaidmuo yra lemiamas. Jūs esate beveik 500 milijonų ES piliečių balsas. Kartu e, su Vicepirmininkė Kjostinger, kuri būtent yra Europos parlamento buvusi narė, mes puikiai uh, suprantame, koks svarbus yra Europos parlamento vaidmuo ir mes tikrai stengsimės um, visuomet tai turėti omenyje. Ponios ir ponai, noriu dar kartą padėkoti už jūsų kvietimą, už jūsų dėmesį. Mes tikrai uh, mielai toliau palaikysime glaudomą darbiavimą, o dabar aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus, kiek sugebėsiu, aišku, kadangi pavaduoju ponę Kestinger. Thank you, madam. Dėkoju gerbiamą ponę ministrę. Mūsų klausimai. Pirmiausia, koordinatoriams galimybė. Ponas Van Nistelroj, gerų žinių mum atnešėt koks sunaus vardas. Lorencijo Hanes. Du vardai. Tai ko gero, tai rodo gerą krikščionišką pagrindą tai perduokit jai kuo geriausių linkėjimų ir tikimės, kad iš tiesų viskas vyks puikiai. Jūs perimat pirmininkavimą iš Bulgarijos ir Bulgarija jau nemažai darbo yra atlikusi. Mes pasiekėme reikiamą greitį yra tie bendrieji reglamentai. Kalbant apie daugia metę programą, jūs irgi apie ją kalbėjote, sakėte, kad norite paspartinti ir siekėt dėrybose sparčios pažangos. Ir sakėt, kad ko gero lapkritį gali būti uh, susitikimas. Aš peržiūrėjau 40 puslapių dokumentą e, skirtą jūsų planuojamai veiklai, bet ten apie sanglaudą nėra labai daug parašyta. O kai kalbame apie neformalią ministrų konferenciją, ar ten bus kalbama tik apie sanglaudą, bet buvo GAK, bendrųjų reikalų komiteto posėdis ir Regi komitetas turi tradicijas dalyvauti tokioje veikloje ir su kiekviena pirmininkaujančia šalim aptarėme, kaip galėsime bendradarbiauti. Sofijoje vyko labai naudingas dviejų, dviejų dienų posėdis, tai kalbant apie 13 lapkričio tą galimą posėdį. O bendriau tai norėčiau paklausti apie Alpių strategiją. Neradau irgi informacijos apie tai jūsų darbų dokumente. Ką galite pasakyti apie makro regionus? Ir mano paskutinis komentaras būtų toks. Praėjus ketvirtadienį, penktadienį dalyvavau posėdėje. Innsbruke buvo inovatyvių regionų savaitė ten organizuota. Tai Austrijoje ir kai kuriuose kitose regionuose, kai kalbame apie žinių lygį, žalėje Europą, naujas įmonės startuolės ir kitus pozityvius dalykus, e, tai pastebime tikrai e, tokį judėjimą. Lankinausi, e, lankiausi supergalingų kompiuterių centre tos visos naujos technologijos yra labai svarbios ir labai reikšmingos, bet lyginant su tuo, ką mes šioje srityje esame padarę, su tuo, ką padarė Japonija, Kinija, Amerika, tai mūsų darbas yra tik lašas vandeninė. Tai turėtume paremti šią sritį ir veikti greitai ir ne tik greitai, bet ir specializuotai. Galbūt jūsų galėtumėt, galbūt savo filosofiją šioje srityje galėtumėt pristatyti. Ir kalbant apie sanglaudos politiką, tai ar jūs nestebina tie kvietimai parlamentui. Dėkui, EPP, frakcijos koordinatorius, dabar ponė Krail, SRD e, frakcijos atstovė. Dėkoju, gerbiama ministrė. Jūs paminėjot, kad sanglaudos politika yra svarbi sritis ir parlamentas irgi nori sparčiai dirbti šioje srityje, aišku, turint dėl to nenukentėti kokybę. Bet e, tame darbų grafike galbūt galėtume suplanuoti darbus, užbaigti iki metų pabaigos ir galbūt net spėti vieną ar du trilogus iki metų pabaigos suorganizuoti. O kokie jūsų planai? Ar Austrija pasirengusi, kad tie trilogai jau gruodį prasidėtų, ar neplanuojate to daryti ir tempsite laiką? Ar jums atrodo, kad reikia daugiau laiko tam? Tai kokie yra pirmininkančios šalies planai? Kada jau tikitės, kad tie trilogai prasidės? Jūs dar minėjote daugiametę finansavimo programą. aišku, kad be jos tai ir sanklaudos politika. Be, be, be finansų neįgyvendinsime ir sanklaudos politikos. Austrija sakė, kad tikisi daug gauti lėšų iš Europos biudžeto, bet į jį įnešti daugiau neketina. Girdėjome pono Otingerio ir komisijos pasiūlymus, tad linkme. Tai ar jūs laikysitės e, to, ką parlamentas sako apie sanglaudos poziciją, apie sanglaudos politiką ir atitinkamą finansavimą, nes komisija siūlo 10 procentų sumažinti sanglaudo, sanglaudos politikai e, skiriamas lėšas, jau ir taip tų lėšų nėra per daug. Tai klimato kaita, moksliniai tyrimai, inovacijos, skaitmeninimas, visi šie dalykai yra finansuojami iš sanglaudos politikos lėšų ir jei sumažinsime biudžetus toms rytim 10 procentų, tai tas sumažinimas pasijaus. Ponas Tomašič, AKR e frakcijos vardu. Dėkui, Gerbiama ministrė, trumpą klausimą turėčiau. Naujos valstybės narės netaip sparčiai įsisavina Europos biudžeto lėšas. Ar nemanote, kad reiktų paskatinti tas naujas valstybės narės sparčiau naudoti Europos fondų lėšas? Ponas Van Miltenberg. Dėkui pirmininkė, sveikinuosi su ministrė, dėkui, kad pasirengėte pakeisti kolegę, kuriai e, siunčiame kuo didžiausius sveikinimus gimus sūnui. Aš perskaičiau Aurijos pirmininkavimo programą ir nustebau, kad subsidiarumo savoka bent dešimt kartų yra paminėta, o sanglaudos politika praktiškai nėra minima jūsų darbų planuose, kaip ir minėjo ponas Vannis Telroj, EPP frakcijos koordinatorius. Ar jūs planuojate organizuoti aukšto lygio, jūs planuojate aukšto lygio renginį subsidiarumo srityje suorganizuoti. Tai ar tai siejasi jums su sanglaudos politika ir su struktūrinėmis reformomis? Labai norėčiau, kad į tą klausimą atsakytumėt. Subsidiarumas yra svarbu, bet tai nėra visų Europos problemų sprendimas, ypač turint galvoje tas problemas, kurias jaučiame ir tai, kad jaučiame, kad Europai sanglaudos dabar reikia daugiau negu bet kada dėrybų procesas. Jūs čia sakote, kad norite, kad dėrybos vyktų sparčiai ir efektyviai, kad e, jau būtų gerokai pažengta į priekį, kai Rumunija perims darbus kitų metų pradžioje. Tai kas čia Austrijai yra ak aktualiausia? Pavyzdžiui, pasienio uh, mechanizmas uh, E, šalinant teisinės ir administracijas kliūtis pasienio bendradarbiavimui. Čia turiu galvoje ES komisijos pasiūlymą apsaugoti sąjungos biudžetą, kai e, pažeidžiama įstatymų viršenybė valstybėse narėse. Taryboje, žinau, vyko karštos diskusijos šiuo klausimu. Ir jūs a, pirmininkaudami čia tikrai galėtumėt siekti pajudėti į priekį, kad Rumunija jau perimtų uh, gerokai uh, pažengusius pirmin darbus. Dėkui. Ponas Papadimulis Guja frakcijos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui gerbiamą ministrę, kad atvykote į mūsų posėdį. Linkime kuo didžiausios laimės jūsų kolegiai, kuriai gimė sunus. Aš irgi pritarčiau prieš mane kalbėjusiam kolegom, kad jūsų dokumentuose sanglaudos politika visiškai neminama. Prieš keletą dienų klausiau jūsų kanclerio per plenarinę sesiją ir jis sanglaudos politikos iš vis paminėjo tik vieną kartą. 14 puslapyje yra tik vieną kartą paminėta sanglaudos politika. Tai O subsidiarumas tikrai kelis kartus, daug pakankamai kartų buvo minimas. Tai koks būtų mano klausimas? Parlamentas sako, kad neturėtų būti nei vienu eurų mažinamas sanglaudos politikos finansavimas. Matome, kad Europoje didėja neligybė, ar regionė, ar socialinė, ar kitokia. Tai ar jūs čia nepritarėt tada parlamento pozicijai, kad sanglaudos, finans, sanglaudos politikos finansavimo nebūtų, neturėtų būti galima mažinti. O komisijos pasiūlymas siūlo sanglaudos politikos finansavimą mažinti 10 procentų. Jūs tam pasiūlymui nepritarėt. Ar norit, kad daugiau sanglaudos politikos finansavimas būtų sumažintas, ar kodėl jūs tam pasiūlymui nepritarėt? ir per e, susitikimą lapkritį per aukšto lygio susitikimą lapkritį. Ką jūs tenais planuojate pasiūlyti? Norėtume gauti aišku atsakymą, nes regioninės plėtros komitetas parlamente siekia, kad sanglaudos politika būtų sustiprinta. Mes giname sanglaudos politiką ir nenorime, kad jinai būtų silpninama. EPP, socialistų, Aldė ir kitų frakcijų koordinatoriai tą patį minėjo. Ir čia labai svarbu, kad Austrija prisim, prisiimtų aiškę poziciją. Negalime tik tempti laiką ir viską mm, perduoti uh, Rumunijai. Gerbiama ministrė, džiaugiamės, kad e, atvykote į šį posėdį. Anksčiau su jumis kalbėjomės moterų teisių ir lyčių lygybės komitete. Sveikiname jūsų kolegę, gimus sūnui. Sanglaudos politika yra, ko gero, dabar pats aktualiausias klausimas. Ir toks liks per ateinančius mėnesius aš ne tik esu nustebęs, bet ir nusivylę. Es ne tik nustebusi, bet ir nusivylusi, kad Austrija tik šešias eilutes savo pirmininkavimo programoje skilia sanglaudos politikai. Jūs sakote, kad jūsų šūkis Europa, kuri saugo, jisai skamba gražiai, bet ta sauganti Europa Austrijoje yra sukoncentruota į migracijos problemų sprendimą, gynybos problemų sprendimą ir sienų apsaugą, bet neskiria pakankamai dėmesio socialiniams aspektams, darbuotojų apsaugai ir e, kovai su klimato kaita. Tai mano pirmas klausimas būtų toks. Daugiametėje finansavimo programoje norima, kad 30 procentų biudžeto, o komisija siūlo 25 procentus lėšų paskirti mm, kovai su klimato kaita. Koks Austrijos procentas čia būtų? Ką apie tai galvoja Austrija? Austrijos vyriausybė, pasakysiu, turi tokį ribotą požiūrį į biudžetą. Ir tokie pareiškimai atrodo nelabai primtini. Austrija dažnai yra taryboje viena iš tų blokuojančių valstybių. jūs nenorite daugiau įnešti į ES biudžetą, bet norite, kad išmokos ūkininkam išliktų tokio paties lygio, kaip yra dabar. Tokie pasisakymai yra op, um, populistiniai. Norėčiau, kad juos pakomentuotumėt. Kalbant apie moterų reikalus, ir klausimus, kuriuos nagrinėja moterų teisų ir lygių galimybių komitetas. Regis lyčių diskriminavimo e, klausimui neskiriama daug dėmesio ir ar neplanuojate lyčių lygybės ir antidiskriminavimo e, klausimus įtraukti į visas politikos kryptis. E, vietos ir regionų valdžia, vietos partneriai ir vietos bendruomenės siekia gilinti tą partnerystės principą ir e, projektų, sanglaudos politikos projektų vertinimą. Bet kaip su tą sanglaudos politika, jei jūs tik šešias eilutės tam skiriate savo darbų sąraše. Supaprastinimas. Visi nori supaprastinimo, bet kalbant apie lyčių lygybės užtikrinimą, lyčių klausimo įtraukimą į visas politikos rytis, subsidiarumą, tą minite kaip vieną iš savo prioritetų, tai gražiai skambantis principas, niekas jam neprieštarauja, ypač kalbant apie vietos ir regionę valdžią, bet ar subsidiarumu nepridengiame tam tikro renacionalizavimo įvairiose politikos kryptise. Užtat man kelia nerima e, toks subsidiarumo mm, traktavimas Ir ar iš tiesų subsidiarumas jūsų nuomonė nėra tas renacionalizavimas ir nacionalinių interesų iškelimas? Labai ačiū, mano sąraše yra dar dvi pavardės. Tai nariai norintys užduoti klausimų. Ar norėtų dar kažkas pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet suteiksiu žodį dviem dalyviams, o paskui į klausimus bus atsakyta. Pone Šmit, žodis jums. Ačiū pirmininkė ir ačiū ministrai. Labai malonu, kad šiandien galėjote dalyvauti mūsų posėdėje ir apsikeisti nuomonėmis su mumis. Mm, mes nekatrai laukiame jūsų pristatymo. Iš tikrųjų, ne tokia ir lengva užduotis aptarinėti sanglaudos fondus. Tai yra fondai, kurių lėšos tiesiog pasiekia piliečius. Piliečiai tai mato, ir gali pajausti, dėl to jiems ir mums šis sritis itin svarbi. Mes taip pat susidursime su dideliais iššūkiais artimiausius mėnesius. Tie iššūkiai jau buvo paminėti, daugiametė finansinė programa, tai jau buvo minėta, tačiau turiu keletą techninių klausimų dėl komisijos pasiūlymo. Ar iš tiesų bendra finansavimo lygis priklausys nuo BVP vienam žmogui. Ar viskas dar keisis? Taipogi poveikis migracijai, klimato kaitai, jaunimo užimtumui, ar tai taps naujaisiais kriterijais? Ką Jūs manote apie tą krypties pokytį komisijoje? Ar manote, kad taryba tam pritars? Komisija siūlo finansuoti vieną ketvirtį. Ar bus numatomos papildomos sąlygos, ar tai kažkaip bus susijęs su teisės viršenybė. Na ir būtų dar įdomu sužinoti, ar būtų kažkokių galimybių, kad taryba šitą pasiūlymą parems dėl daugiamentės finansinės programos esu taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto narė. Ir šis komitetas nagrinėja iš sanglautos paramos finansuojamus projektus, taigi mes visur lankysimės, atsižvelgiant į pono Hetgen pasiūlymus. Man atrodo, tikrai būtų įmanoma šiek tiek sutaupyti vienur ar kitur, tačiau būtina supaprastinti programas sanglaudos fondai ir jų lėšos tiesiogiai pasiekia piliečius ir todėl tie fondai ir tos lėšos yra itin svarbios. Ačiū, ponas Monskur. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norim padėkoti ministrė už tai, kad jį pristatė mm, pagrindinės kryptis, kuriamis jūs dirbsite Austrijos pirmininkavimo metu. Akivaizdu, kad svarbiausia tuo laikotarpiu bus dėrybos dėl breksito, dėl daugiamės finansinės programos ir aišku, tikrai tarp breksito, migrantų krizės. Uh, kitų problemų, e, ypač kai e, ginčas kyla tarptų, kas daug, tarptų valstybių, kurios daugiau įmoka į ES biudžetą ir tų, kurios daugiau iš jo gauna. Tas laikotarpis nebus lengvas, bet mums reikia galvoti apie Mm, Europos projektą, tai kad jis pasiektų taip pat ir atokiausius ultraperiferinius regionus, kuriuose gyvena apie 70 tūkstančių ES piliečių. Taigi reikia galvoti apie augimą, apie darbo vietų kūrimą ten ir parodyti solidarumą tarp valstybių, tarp regionų, būtent akcentuojate Europos projekto įgyvendinimą. Ir nepalankiausioje situacijoje, ekonominė, ekonominė socialinė situacija esantis regionai yra būtent ultraperiferiniai regionai labiausiai nutolę, todėl jiems reikalinga didelė pagalba ir, ir dėmesys. Um, daug yra nesusiprat, daug nesupratimo, daug neįsigilinimo, reikia daug konkretesnio programų įgyveninimo, kad e, tikrai rezultatai pasiektų konkrečiai mūsų piliečius ir ypač tuos, kurie gyvena tokiuose regionuose. Taigi, jum teks atsakomybė už tai, kad e, vyktų dėrybos tarp tarybos ir parlamento ir kad dėl būsimo būsimo laikotarpio būtų, finansavimo būtų susitarta. Labai svarbu, kad sanglaudos politika būtų tvirta ir atitiktų jos um, mastai būtent tų iššūkių, su kuriais mes susidurime mastus. Labai ačiū. Tai tiek sulaukėme klausimų, pastabų iš regi koordinatorių ir politinių frakcijų koordinatorių, o dabar suteiksiu žodį panė ministrai. Prašau. Labai ačiū už užduotus klausimus. Pasistengsiu atsakyti į visus iš karto, nes kai kurie klausimai kartojosi. Pirmiausia, Europos parlamento įsitraukimas. Europos parlamentas lapkričio mėnesį bendrųjų reikalų tarybos kontekste dalyvaus svarbiame posėdėje, susirinks už sanglaudos politiką atsakingi ministrai ir taip pat šiame posėdėje dalyvaus Europos parlamento atstovai. Kol kas e, tolimesni susitikimai neplanuojami, tačiau bus pateikta informacija šiuo klausimu. Kaip žinote, pradėjome naują dėrybų etapą Deramas dėl laikotarpio nuo 21 iki 27 metų visose institucijose ir taip pat kiekviena institucija turi savo taisyklės apibrėžinčias dalyvavimą tose darybose. Taip pat buvo kalbama apie trišalės darybas, nežinau kaip dėl įgaliojimų ir dalyvavimo visose darybose. Uh, Tačiau manau, kad bent jau kai kurioms daryboms įgaliojimus bus tikrai įmanoma gauti. Pone Kreil klausė, kokių įgaliojimų mums reikia ir kokius mes e, turėsime. Mes iš klausimą atsakysime vėliau. Dėl šūkio sauganti Europa Noriu patikslinti. Arba Europa, kuris saugo. Kalbu ne tik apie apsaugą nuo neteisėtos migracijos. Kalbu apie apsaugą apskritai pavyzdžiui, kovos su tokiais iššūkiais kaip radikalizavimasis, terorizmas, taipogi konfliktų poveikis kaiminystėje. Kalbame apie tarptautinę konkurenciją, kitas grėsmės, taipogi apsaugą nuo klimato kaitos padarinių. Be to mes norime stiprinti ir konkurencingumą, skatinti integraciją, pasistengti geriau prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio. Ir visas šias priemonės tikriausiai finansuos sąnglaudos fondas. Be kitų lėšų finansavimas ateis ir iš ten. Buvo užduota ir kitų klausimų. Taigi, kaip pirmingant valstybė, Austrija Pabandysiu juos atsakyti. Aš dalyvauju šiame posėdėje kaip pirmininkaujančios valstybės atstovė. Austrija pirmininkauja šį pusmetį tarybai, taigi kalbėsiu apie tarybos reikalus. Buvo paminėtas finansavimas ir daugiametė finansinė programa. Dėl jos dėrėsis ponas Bliumer bendrojo reikalų taryboje. Ir dėrybos pagal atskirius sektorius neturės būti kliūtis kitoms dėryboms. E, dėl kiekvienos ryties bus deramasi atskirai, bus kalbama apie kiekvienos ryties teisės aktus. aktus. Ponas Bliumer, mano kolega, pirmininkaus bendrųjų reikalų tarybai. Ir e, per kiekvieną bendrųjų reikalų tarybos posėdį jeigu bus kalbama apie finansinę perspektyvą, ponas Blimer susiteks su Europos parlamento atstovais ir ponas Tajani, Europos parlamento pirmininkas, turės galimybę kreiptis į valstybių ir vyriausybių vadovus tiesiogiai. Dar vienas klausimas buvo hmm, strategija Alpių regionui ir jos sąsaja su makroregioninė politika bei galimybę numatyti panašią struktūrą kitose srityse, kurias reikia vystyti. Austrija labai aktyviai veikia šioje srityje, ji taip pat aktyviai veikia Alpių ir Dunojos regione. Mes džiaugiamės ES iniciatyvą paremti šios projektus. Europos parlamento ir regionų komiteto iniciatyva tikrai buvo labai vertinga šio klausimu, mes tikimės, kad pavyks ją pratesti. Toliau buvo klausta apie sanglaudos politikos prioritetus ir ateities tendencijas. Labai aišku, kad sanglaudos politika pirmiausia turėtų būti skirta atsiliekantiems miestams ir regionams, o dėl tarpastybinių problemų ir atitinkamų mechanizmų joms spręsti e, komisija pateikė labai įdomų pasiūlymą dėl pasienio regionų, tačiau kol kas atrodo, kad tokio pasiūlymo gyvenimas būtų labai sudėtingas. Uh, tačiau mes dėl jo diskutuojame, aiškinamės aktualiausius klausimus, mūsų komanda susitiks su pranešėjais artimiausiu metu. Na ir tikiuosi, kad atsakiau visus užduotus klausimus. Ne, palaukite, sako kalbėtoja. Lyties klausimai, lyčių lygybės klausimai. Taip iš tiesų, horizontalūs tikslai irgi nėra pamiršti. Horizontalūs tikslai patenka į projektų atrankos kriterijus ir jie niekur nedings. Partnerystės principo laikymasi skatinsime, mes turime atitinkamą Elgesio kodeksą laikotarpį nuo 14 iki 20 metų ir atitinkamas kodeksas galios ir ateityje. ir kadangi kreipėtės į mane ir paminėjote moterų teisų ir lyčių lygybės komitetą, galiu pasakyti, kad mūsų vyriausybė lyčių lygybės klausimai labai rūpi. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Kol kas mes nesame parengę konkrečios strategijos, tačiau e, tikrai ketiname tokią strategiją parengti. Subsidiarumas taipogi buvo paminėtas. Europa, o mes visi esame europiečiai, turėtų ieškoti būdų spręsti didžiasias problemas tam, kad piliečiai jaustusi saugus būdami ES piliečiai, kad jaustusi ES dalimi. Tačiau vietos lygmenių ir konkrečių mažų lygmenių viskas turi būti taipogi daroma tinkamai, todėl mes pabrėžėme subsidarumui. Subsidarumas. Ačiū, ministrė. Aš taip pat suteiksiu savo kolegai žodį, kad jis galėtų pasisakyti. Regi vykusią diskusiją iš tikrųjų labai svarbi. Mes ketiname susiplanuoti savo darbus iki Europos parlamento rinkimų, būsimų rinkimų. Mes e, esame labai susitelkę ir stengiamės padaryti stebuklą, kaip sakė vienas iš kolegų. Taigi mums labai svarbu yra išklausyti Austrijos kaip pirmininkančios valstybės nuomonės. Dabar suteiksiu žodį poniai Krail, o paskui ponui Van Misterojl. Pone Krail, aš e, turiu pastabą ir klausimą. Visų pirma, pradėsiu nuo klausimo. Tai pirmas kartas. Nuo to laiko, kai sanglaudos politika pateko į bendro sprendimų prieimimo sritį, kai Europos parlamento e, niekas nepakvietė į atitinkamus svarstymus Taigi, ar pirmininkaudė Austrija mato galimybių atsižvelgti Europos parlamento pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos? Ar jūs manote, kad tai prisidės prie sprendimų paieškos taryboje? Ačiū, ponas Vanimsteroj. Aš noriu pasisakyti panašią dvasę kaip ponė Kreil. Anksčiau mes keitėmės nuomonėmis e, nekartą praeitie, tačiau galbūt mes galėtume sulaukti kvietimo dalyvauti dėrybose. Aš pats vykau į Austriją savo sąskaitą praeitą penktadienį, nes e, tai labai svarbu. Jūs sakėte, kad tai yra ministrų susikinimas ir taškas, tačiau kaip, kaip viskas organizuojama? Jūsgi pirmininkaujate tarybai Kaip jūs užtikrinsite komunikaciją? Aš prisimenu, na, galbūt e, jūs netaip ir teigiamai vertinate sanglaudą savo šalyje, Vokietija irgi e, neįtin palankiai tą politiką vertina. Tačiau Vokietijoje miestų gyventojai buvo labai entuziastingi šios politikos atžvilgių. Taigi kurgi jūsų kasdieninėme darbe dingo tas entuzijazmas, įkvėpimas, kurgi kvietimas parlamentui? Ačiū, ponas Papandimolis. Ačiū, pirmininkė. Pirmą kartą matau pirmininkaujančią valstybę, kuri nenori vykdyti dialogą su Europos parlamentu ir atvirai sakant, tikrai atrodo, jog norima mus įžeisti. Ir Pirmininkaujantį valstybę nenori net pasisakyti šiuo klausimu. Mes klausime, ką Jūs manote apie parlamento poziciją dėl daugiametės finansinės programos. E, nieko neatsakėte, pasiūlėte, kad Jūsų kolegai atsakyti klausimą, tačiau Jūsų kolegos čia nėra buvo klausta apie pono Oettinger pasiūlymus ir 10 procentų apkarpimą, tačiau buvo vėl nukreiptas klausimas tam pačiam kolegai, kurio čia nėra. Tačiau jūs esate čia ir aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt, kaip jūs vertinate Europos parlamento poziciją. Nekalbėkite apie būsimus posėdžius. Tiesą sakant, niekada nemačiau tokio įžeidaus uh, ir e, nedraugiško pirmininkaujančios valstybės požiūrio į parlamentą. Kągi, e, ministrė, gal galėtumėt papasakoti apie sanglaudos politikos ateitį, kadangi visiems kolegams ši problema yra labai aktuali, mes e, tikrai tikimės konstruktyviai apsikeisti nuomonėmis su jumis Prašau perduoti savo kolegai taip pat e, mūsų klausimus ir jeigu galite, atsakykite į kai kuriuos ir dabar. Ačiū. Na, aš matau, kad e, darote man spaudimą, tačiau, kaip jūs sakiau, daugiametė finansinė programa dabar yra aptarinėjama. Aš čia dalyvauju kaip pirmininkaujančios valstybės atstovė ir nenoriu kalbėti nacionaliniais klausimais, nesvarbu ar jie aktualūs sanglaudos politikos kontekste ar ne. Aš suprantu, kalbama apie daugiametį finansinę programą, mes turime galvoti apie aktualius klausimus, e, reikia pagalvoti apie lėšas, kurios e, gali būti panaudotos anglodos politikai. Ponas ponė Chrysler uždavė klausimą ir aš kalbėjau apie lapkričio mėnesį vyksiančią tarybą. Tai yra bendrųjų reikalų taryba, tai yra oficialus posėdis o ne neoficialus posėdis, oficialiuose mm, susitikimuose, tokio pobūdžio susitikimuose dažniausiai dalyvauja ministrai ir mes pasistengsime dėti visas pastangas, kad e, šis susitikimas būtų sėkmingas. Taigi, sagl, už sąglaudos politiką atsakingi ministrai susitiks lapkričio mėnesį. Ačiū. Tai, e, taigi, apsikeitėme nuomonėmis su pirmingančios valstybės Austrijos atstovę. Ir tikiuosi, kad visgi darybos dėl bent jau kai kurių svarbiausių klausimų prasidės. Taigi dar kartą ačiū už dalyvavimą regionų komiteto posėdėje, sveikinu jūsų kolegas ir kolegės, sveikinu taip pat naujai gimusi kūdikį ir aš tikiuosi konstruktyvaus dialogo pirmininkaujant Austrijai. Dar kartą jums ačiū. O dabar tęsime darbą. Ir svarstysime kitą darbo atvarkės klausimą. Šių metų gegužės 29 dieną Europos komisija patvirtino pasiūlymą dėl naujo Europos socialinio fondo plus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 ir bus diskusijos, tikliau pirmas pasikeitimas nuomonėmis dėl mūsų nuomonės dėl Europos socialinio fondo plus. Europos komisija jau už 29 dieną patvirtino pasiūlymą dėl Europos socialinio fondo plus. Birželio 11 dieną Pinguas perdavė e, šį pasiūlymą užimtumo socialinių reikalų komitetui. Regi yra vienas iš komitetų, kuris turi parengti nuomonę Pone Bresu mm, parengė pirmą nuomonės pristatymą šiam posėdžiui, taigi dabar keisimės nuomonėmis dėl šio pirmo nuomonės projekto. Pranešėjas siūlo pristatyti nuomonės projektą rugsėjo 3 ir mes balsuosime spalio mėnesį ar lapkritį, greičiausiai spalį. Užimtumo komitetas tvirtins savo galtinį pranešimą lapkričio 27 dieną. Taigi suteikiu žodį poniai Breso. Grazie, prezidente. Ma, come lei ha ricordato... Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs teisingai ir pasakėte, tai galbūt pasakytina apie visas mūsų rengiamas nuomonės, tai yra, kad visuomet mus spaudžia laikas. Visi pagrindiniai pranešėjai spaudžia mus, kad būtų kaip galima greičiau mm, darbas atliktas ir aišku, mus spaudžia um, Empul užimtumo, uh, Empul kom, užimtumo komiteto nustatytas uh, tvarkaraštis ir reikės koordinuoti, aišku, darbą, mm, derinti su bendru nuostų reglamentu, su taip pat su merų mm, fondo nuostatomis. Taigi, visus tos darbus reiks atlikti, laikantis labai įtempto tvarkaraščio. Mm, gal Aš, aš sakyčiau, kad visų pirma reikėtų konkrečių mm, fondų taisyklės tvirtinti, paskui nuo, bendrų nuostų reglamentą tvirtinti. Aš tai siūliu pranešėjai, bet Reikia pasakyti, kad, Europo, kad socialinis fondas yra vienas iš svarbiausių ES fondų, padedantis žmonėms, padedantis jiems um, rasti darbą, yra investuojama į žmogišką, į kapitalą, sakykime taip. Komisijos pasiūlymas nustato, kad greta Europos socialinio fondo turėtumėm Europos socialinį fondą plus. Realiai tai būtų uh, fondas sujungtas su jaunimo žimtumo iniciatyva, fondų labiausiai mm, skurdžiausiai gyvenantiems, socialinių inovacijų fondų. Tai iš esmės visi tie atskirai fondai būtų apjungiami, sudedami į vieną bendrą reglamentą. Kaip aš jau sakiau, tas ESF plus yra dalis struktūrinių fondų, tai yra fondas investuojantis mm, lėšas pagal bendrųjų nuostų reglamentą. Taigi, iš esmės, eina kalba apie mm, dėžutės, kurias reikia sudėti didesnę dėžę, tose dėžutėse yra mažesnės dėžutės, kurios sudaro tas didesnės dėžutės, taigi viską reikės labai derinti. Reikės dirbti tikrai atsargiai. Aš galvoju, kad ESF turi ir toliau vaidinti lemiamą vaidmenį, užtikrinant kokybišką užimtumą, e, skatinant socialinę integraciją, ypač e, skurdžiausiai gyvenantiems, jaunimui, net dar bedarbiams, e, asmenims su negale. Taigi tai turėtų būti pagrindinės prioritetinės rytis reikia nepamiršti to, kad būtina sutelkti dėmesį į įgūdžių stiprinimą, ypač išmaniųjų įgūdžių stiprinimą. Strateginiai klausimai yra komisijos išryškinti ir dabar mes irgi apie tai kalbame, tai yra aplinkos aplinkosauginis tvarumas, klimato kaita. Taigi prisiderimas prie klimato kaitos, išmaniai įgūdžiai, visą tai, kas susijęs su tvarumu, aplinkosauga, tai yra labai svarbios rytis. Ir SF turi padėti kurti tiesinio mokymo programas Ir aišku, reikia išiškinti prioritetinio investavimo sritis Europos regionės plėtros fondui, kitiems fondams. be jokių abejonių mokymas, mokymosi galimybės turi būti ypatingai nukreiptos į mūsų jaunimą, ypač bedarbius, taip pat mokslininkus. Į visą mokymo procesą, kuris turi būti priderintas prie, aišku, tų, kurie tą mokymąsi įgyja poreikių. Reikia vertinti dabartinę reglamento struktūrą. Ir akivaizdu, kad kaip galima didesnį vaidmenį turi vaidinti regionai. Regionai yra ir šio fondo lėšų valdytojai, ir naudos gavėjai. Nuostatos turėtų būti aiškiai vardinti regionai, kad jie nebūtų pamiršti. Galvojant apie regioninės politikos fondą, socialinės politikos fondą, tai e, turėtų būti aiškiai vardinti kaip mūsų mm, politikos ramščiai. Ir žinoma, kad e, žmogiškas kapitalas yra nepaprastai svarbus. Manau, mes visi sutiksime, kad labai sveikintinas yra komisijos noras supaprastinti teisėją kūrinę procedūrą ir siekti didesnio efektyvumo ir veiksmingumo, siekiant e SF tikslų. Manau, kad tai pasakyti apie visus funkcijus ir jūs žinote tai, kad komisija stengiasi užtikrinti dar didesnę sąsąją tarp Europos semestro ir investicijų Europo, pagal Europos socialinį fondą. Čia vėlgi siekiama įvairių tikslų, tai yra tai, ką būtų galima pavadinti galbūt uh, bendraisiais pagrindais, tą bazę, tai yra ir Europos semestras, ir kiekvienai konkrečiai valstybei skirtos rekomendacijos, tai ir panašus elementai, kurie sukuria tą pamatą. Mm. ESF ir tuo pagrindu reikia vertinti veiklos programas ir jų pasiekiamus rezultatus. Be to, yra dvi pagrindinės planavimo sritis – kurios yra specifiškai būdingos SF. Tai yra prioritetai, kurie nustatomi visiems struktūriniams fondams. Aš tos du prioritetus jau paminėjau. Taip pat ir, ir konkretesni prioritetai, kurie yra būdingi būtent SF. SF atveju taip pat reikia nepamiršti ir Europos socialinių teisių ramščio. Tai yra labai svarbus papildomas elementas mm, greta tų visų programinių e, rėmų e SF. Ir visos programos turi tarpusavėje dėrėti ir tie atskiri elementai turi būti tinkamai integruoti. Regionai yra tas pagrindas, kuris remiasi veiklos programos. Ir vieną aspektą dar noriu paminėti Šį kartą 25 e, procentai, tai yra labai didelė fondo dalis, e, turi būti panaudota socialiniai integracijai. Taigi mes turim tą įprastinę užimtumo mokymo politiką ir kitą vertus turime socialinę įtraukti. Tai savo ruoštą, aišku, atspindi Europos socialinių teisių ramsti ir iš to išplaukėčias temas apie nuo 2 iki 4 procentų, taip pat, tai yra mažiausiai 2 procentai, daugiausiai 4 procentai mm, būtų numatyti labiausiai skurstantiems asmenims. Tai irgi labai svarbus klausimas. Apie 30 procentų lėšų e, pagal šį fondą yra skirta labai svarbiai veiklai, kuri nepatenka Europos socialinio fondo tradicinės veiklos rytis, sakyčiau taip. Taigi čia reikės ypatingai didelių pastangų ir reikės dirbti nepaprastai efektyviai, e, kad e, užimtumo politika nenukentėtų, neprarastų savo svarbos. Tai gal taip apibendrinčiau bendrą situaciją, tai yra nauji tikslai, kurie yra form, suformuoti, mm, suformuoti per tikrai visą eilę e, diskusijų, įvykusių visai neseniai, atsižvelgiant į pakankamai sudėtingą situaciją kuri yra sudėtinga tikrai dideliam skaičiu Europos piliečių. Tam būtent yra skirta ir pagalba labiausiai skurstantiems, mm, ir pagalba socialiniai integracijai skatinti, bet aišku, yra ir įprastiniai iššūkiai, kuriuos stengiamasi spręsti Europos socialinio fondo pagalba. Tai yra aktyvių žimtumo politika, darbuotojų apmokymas, bedarbio apmokymas, tai yra pagrindiniai, pagrindinės tos rytis. Dabar tvarkarsis, kaip jau minėjau, reikės tinkamai viską koordinuoti, kad viskas dėrėtų su kitais fondais, ką būtina, žinai, ką būtina atsižvelgti, žinoma. Ir galvojant apie struktūrinius fondus, yra, aišku, labai svarbus bendri ES tikslai. Ir ne vien tik tai tie tradiciniai tikslai, kurie mm, jau seniai gyvendinami per šios fondus. Mes kaip tie, kas atsakingi už, už visų tų fondų kontrolę, turime tik būti nepaprastai atidus ir dirbti labai efektyviai, kad viskas būtų tinkamai gyventinta. Tai būtų tikrai gerai išgirsti kolegų nuomonę dėl išteklių, kokie būtų skirti fondam pagal daugiametį finansinę programą. Tikrai būtų gerai, kad kiti, kiti pranešiai pasisakytų tuo klausimu dėl, dėl uh, finansavimo mastų, galvojant apie politikos įgyvendinimo galimybės. Vis dažniau mums tenka susidurti su visais tais iššūkiais, su kuriais susiduria ES. Ačiū. Sorry. Dėkui, ponė Miss Breslė, dėkui už jūsų pastabas. Kaip jūs labai teisingai pasakėt, kalbant apie darbų grafiką. Aš projektą išsiųsiu kolegoms iki vasaros atostogų. Ir lauksim tada siūlymų pakeisti, o po, kal... po atostogų tada jau galėsim mm, patį reglamento tekstą komitete apsvarstyti ir pateikti pakeitimus. Tikiuosi, kad laiku kolegos gaus dokumentą. Taigi, iki, iki vasaros atostogų gausite tą tekstą, pirmininkė. Taigi, išgirdome aiškę, aišku situacijos apibūdinimą, jau praktiškai turime savo nuomonės viziją per koordinatorių posėdį tą klausimą irgi esame aptarę, tai regi komiteto darbų grafikas jau yra pakankamai aiškus. Ponas Hetman, šešėlinis pranešėjas. Dėkui, ponė pirmininkė, kolegos, kolegės. Norėčiau padėkoti komisijai už šį pasiūlymą. Mm, dėl Europos socialinio fondo, plus kalbant apie šią daugiametę finansavimo programą ir būsimą finansavimo programą, tai turime pagrindinius sągaldos politikos elementus įtraukti, nes jie užtikrins tvaro augimą ir Europos regionų išteklių veiksmingą panaudojimą. Čia taip pat siūloma ir naujovių. Tai yra taikyti priemonės, kurios seniau buvo atskirai valdomos. Tai yra jaunimo iniciatyva, užimtumo ir socialinių inovacijų programa ir kitos programos, pavyzdžiui, kaip sveikatos programa. Labai svarbu, kad viską čia sujungtume, suderintume ir ypač e, reikia supaprastinimo, mm, kai kalbame apie naudos gavėjus, reikia siekti optimalių sprendimų komisija turėtų realų biudžetą pasiūlyti, o ne tik kažkokį tai biudžeto mažinimo procentą, nes mums reikia realių skaičių dėrybose. Du šimtai milijonų transnacionalinėms programoms ir pasienio regionams. Ir čia ypač dėmesys skiriamas užimtumui ir švietimui. Komisijos pasiūlyme siekiama, kad tai dėrėtų su Europos semestru ir um, kad tai atitiktų, kalbant apie socialinės teisės, tas mm, specifinės kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas, bet tada nebeaišku, kiek čia tų pinigų bus. Tai ar čia reikia, ar nereikia tokių konkretesnių atsakymų į šios klausimus. Manau, kad bendradarbiausime su pranešėja ir galėsime parengti dokumentą tinkamą dėryboms. EKR er, ponas Van Miltenberg, dėkui pirmininkė, man komisijos pasiūlymas atrodo visai geras labai svarbu, kad neužmirštume, kad čia kalbame ne tik apie investicijas į e, restauravimą, kultūros paveldą, tyrimų, į tyrimus, bet labai svarbu investuoti ir į Europos žmogiškai kapitalą. Komisijos pasiūlymas lyginant su dabartiniu Europos socialiniu fondu, daug ką patobulina. Taigi tas pasiūlymas yra geras. Jei mes tobulinsi ekonomiką ir vykdysime reformas, tai tada su mažiau viešųjų lėšų gausime geresnius rezultatus, pavyzdžiui, darbo rinkos reformą prisidės ne tik prie žmonių mokymo ir parengimo, bet padės ir užtikrinti, kad jie gaus darbus. Penkios programos, jų sujungimas. Jos dabar egzistuoja atskirai. O kalbant apie Europos socialinį fondą plus, tai tų programų sujungimas tikrai bus, duos daugiau efektyvumo, naudingumo ir turėsime mažiau biurokratijos, bet į vieną dalyką labai apgailę stauju, kad nebuvo atsižvelgta. Ir čia turiu galvoje Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, nes norime, kad tas fondas irgi įeitų į Europos socialinio fondo plus sistemą. Ir čia, ko gero, praradome tą galimybę ir šioje vietoje užtikrinti didesnį efektyvumą. O tų visų programų sujungimas nėra tik toksai techninis, kosmetinis dalykas. Jei pasižiūrėsime į siūlomą reglamentą, yra atskiri skyriai, atskiros profesijos ir turime čia ieškoti sinergijų su kitomis programomis, tokiomis kaip horizontas ar moksliniai tyrimai ir plėtra sveikatos srityje. Ir toliau tas sveikatos daliai skiriamas biudžetas, mano vertinimais, yra mažesnis negu dabartinis. Ir tas mane stebina, nes kai kalbame apie pasienio tarp valstybinį bendradarbiavimą, reformas sveikatos sektoriuje ir investicijas į sveikatos sektorių, tai tikimės tada, tai logiškai tikimasi, kad biudžetas sveikatos programom išauks, kad žmonės būtų ne tik tinkamai apmokyti ir parengti, bet ir reikalingas sveikatos sąlygas užtikrintume. Dėkui, ponė Vana. E, pirmininkė, kalbėsiu vokiškai um, už kolegę Ranką, kuri yra šešėlinė pranešėja. Šis instrumentas, ši priemonė ypatingai svarbi investuojant į žmonės, kuriant tą Europos socialinį ramstį ir čia derinsime įvairias iniciatyvas, įvairias programas e, socialinių inovacijų, nepritekliuje gyvenančių žmonių ir kitas programas, bet čia labai svarbu užtikrinti, kad dėl to nenukentėtų ir mažesnės, smulkesnės programos, kad pasiektume socialinės integracijos tikslų ir čia siūlomas procentinis kiekis dydis nuo 20 procentų iki 25 procentų padidės. Taip pat turime neužmiršti jaunų žmonių ir paramos jaunimui. ESF plus mm, taip pat turėtų prisidėti prie e, labiausia nuskurdusių mm, gyventojų gyvenimo pagerinimo ir dėl to visi šie dalykai siejami su Europos semestru, su specifinėmis rekomendacijomis valstybėm narėm. Nediskriminacija, lyčių lygybė ir ryšys su šeštu straipsniu. Užtikrinsime arba norime užtikrinti kad nesusilpnėtų to mm, lyčių lygybės principo įtraukimas į visas e, sritis ir kad dėrybose tikimės, kad to pasieksime. Partnerystės principas turėtų būti išlaikytas taip kaip dabar jisai veikia. Pone Mat, dėkui pirmininkė. Norėčiau čia pasakyti, kad tas 4 procentų mm, planuojamas finansavimo didima, didinimas ESF plus nėra didelis jo lab, kad čia atkeliauja tam tikros programos. Taigi čia mm, komisija nerodo tam labai daug dėmesio. Temų sutelkimas, tematinis sutelkimas, kova su skurdu. Tam nebus skiriama deramai lėšų. Jeigu pasižiūrėsime į statistinius duomenys, tai pavyzdžiui, mano šalyje 5 milijonai žmonių gyvena absoliučiam skurde. Ir 16-17 metais e, tas skaičius nuo pusantro milijono išaugo iki 5-7 procentai Italijos gyventojų gyvena mm, žemiau skurdo ribos ir ES valstybėse narėse. Tai yra didelis procentas gyventojų, kurie neturi pakankamų pajamų. Taigi norėčiau, kad komisija čia paaiškintų mm, kai kurias nuostatas šią prasme susijusią su Europos semestru. Socialinis fondas plus turėtų turėti pakankamai lėšų. O kalbant apie konkrečias rekomendacijas konkrečiom šalim, tai čia problemas reikės spręsti ir per daugiametės investicijas. 7 ir 11 straipsniai. Bendrųjų nuostatų reglamento 15 straipsnis sako, kad komisija turi galę priversti valstybės narės peržiūrėti ir keisti savo operatyvinės veiklos programas, kad jos atitiktų specifines rekomendacijas, bet taip pat gali ir sustabdyti visą programą ar jos dalį. Taigi labai norėčiau, kad komisija pareiškintų konkrečiau apie tas rekomendacijas. kur sakoma, kad jei valstybė narė tinkamai neprisideda, tai tą programą ir jos dalį galima stabdyti. Toliau mažinti, siūloma mažinti procentinį e, pensijų dydį, kad būtų galima skirti e, lėšų kitoms rytim tokie dalykai mum, viešajame finansavime, tokie dalykai mums yra visai neprimtini. Dėkui, daugiau niekas nenori pasisakyti, tai gal suteiksiu žodį Europos komisijos atstovam. Pone Demonti. Much, Chair. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte žodį. Ačiū pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už tokią palankę reakciją į mūsų pasiūlymą komisijos pasiūlymą dėl SF. Dabar mes kaip tik rengiame techninius pristatymus, juos pateiksime parlamento nariams, EMPL komitetui ir mes pasistengsime būti kiek įmanoma atviresni, pabandysime taip pat atsakyti į visokius techninius klausimus dėl naujų reglamentų. Uh, Galbūt dar yra klausimų susijusių su skirtingų programų suliejimu ir juos reikėtų išsakyti iš, išsameu. Taigi mes būsime atviri ir pabandysime pateikti paaiškinimus. Dabar dėl ESF plus bei Europos semestro ir šalims skirtų rekomendacijų. Komisija norėjo šios procesus kiek įmanoma labiau susijęti tačiau norima nepakenkti kiekvieno iš procesų privalumams ir stipriosioms pusėms. Taigi mes bandome sukurti stiprią sąsąją, tačiau nenorime pakengti investicijų politikai, o taip pat ir patys semestro procesui, nes tai yra politikos aptarimo procesas. Mes aptarėme politiką su valstybėmis narėmis ir taip toliau. Kodėl mes nenustatėme konkretaus procento sakykime, dėl tinkamų lėšų skiriamų mm, kiekvienai šaliai ir siejamų su šalims skirtoms rekomendacijoms. Mes norėjome mm, aptarti veiklos programą su valstybėmis narėmis, pasižiūrėti, kokį, kokią lėšų dalį iš ESF plus investuoti į skirtingas prioritetinės streitis, nes kitaip tai galėtų būti vertinama kaip apribojimai, jeigu mes nustatytume iš karto dabar konkrečius procentus. Tačiau mes esame atviri, mes mielai leisime diskusiją su taryba ir valstybėmis narėmis ir žinoma su parlamentu. Taigi mes labai džiaugiamės, kad jūs esate įsitraukę, vertiname jūsų indėlį ir entuzijazmą ir esame atviri diskusijoms. Labai ačiū. Labai ačiū, iš tikrųjų svarbi žinia, kad jūs esate atviri tolimesniam bendradarbiavimui ir kad ketinate pateikti papildomą informaciją, jeigu tokios informacijos reikia. Ponės Vandister, pavėlavote. Na, tiesą sakant, išėjau iš posėdžių salės ir bandžiau padaryti šiokį tokį spaudimą Austrijai kaip pirmininkančiai šaliai, tačiau dabar jau grįžau ir noriu štai ką pasakyti. Na, išklausiau pristatymo, tačiau esu susirūpinęs, kad socialinės rytėje turim labai daug ką pakeisti. Turime Europinį semestrą ir šalims skirtas rekomendacijas, tačiau esu susirūpinęs dėl lėšų ligmens. Kiek lėšų bus konkrečiai nukreipta konkrečiai valstybei? Paimsiu savo šalį kaip pavyzdį. Socialinis fondas, jį tvarko socialinių reikalų ministerija ir užimtumo e, klausimai vėlgi sprendžiami tame kontekste. Buvo atliktas bandomasis projektas, buvo bandoma tas lėšas nukreipti į regionus ir tarsi tai yra dvi vienos monetos pusės - politika, darbo rinkos politika ir taip toliau ir čia, o taip pat Sofijoje, kai buvo aptariami nauji pasiūlymai, mes girdėjome būkštavimus, kad šis, taip pasakyčiau, santykis ir pati struktūra gali lemti tolimesnį centralizavimą, kad valstybės narės tiesiog tas papildomas lėšas pasiima, kuria savo politiką. Na ir kalbama taip pat ir apie pagristumą, įgyvendinamumą. Kurgi viskas vyksta? Subsidiarumas buvo paskutinis klausimas aptartas su pirmininkaujančia Austrija, tačiau visgi noriu išsiaiškinti iki galo, nes jeigu mes visko nesukonkretiname, tai paskui lėšos uh, kažkur dinksta. Žmonės sako, ne, aš nuėjau į ministeriją ir lėšos buvo paskirstytos. Ne, tiesą sakant, ne, ne užimtumo ministerija, ne socialinės apsaugos ministerija tas lėšas skirsto. Tai yra ES lėšos ir jos yra skirtos piliečiams ir regionams. Tai tikriausiai pirmasis kartas, kai rekomenduojate nesekti jūsų šalies pavyzdžių. Na, tikriausiai. O dabar žodis poniai Precel. Prašau. Aš sunku, sutinku su ponu Manilisteroj. Iš tikrųjų, tai kelia susirūpinimą. Na, dabar kalbėsiu itališkai. Tiesą sakant, tai tikrai rimtas pagrindas būkštavimams. Būtina. Ir aš manau, kad visi su to sutinkame koordinuoti regioninės plėtros politikos kryptis, reikės sieti su užimtumo ir mokymų politika. Ir žinoma, nepamiršti bendrųjų rekomendacijų Europiniam semestrui ir kiekvienai šaliai skirtų rekomendacijų. Tačiau yra rizika, kad mes renacionalizuosime lėšas, renacionalizuosime fondų lėšas. Ir reikia atskirti regionų plėtros fondą ir socialinį fondą bei šiuos atskirus lėšų srautus. Reikia vadovautis pagrindiniais principais. Žinoma, tuos principus galima įtraukti ir turėtų, reikėtų įtraukti į nacionalinius planus, nes reikia tos bendrosios struktūros. Tačiau, kalbant apie jau patį fondo lėšų valdymą ir politiką, ta politika turi būti kuriama regionų mastu, regionų lygmenių. Ypač kalbant apie didžiasias šalis, negalima nei kalbėti apie tai, jog vienas dydis tiktų visiems. Jeigu regionuose sąlygos skiriasi, tai galima tiesiog lėšas bandyti skirstyti lokaliai. Ir iš tikrųjų mes norėtume, kad taip ir būtų. Norime, kad komisija mus patikintų, jog tokio požiūrio bus laikymosi. Aš tai pabandžiau ir pasakyti, gal šiek tiek um, aptakiai, tačiau šis klausimas tikrai aktualus ir kelia susirūpinimą. Be to, vyksta nuolatinės diskusijos ES lygių, kaip atskiros valstybės narės turėtų vykdyti savo plėtros politiką ir kaip ta politika turėtų būti nukreipta socialiniai įtraukčiai skatinti. Pone man mato minėjo, kad kai kuriuose šalyse skurdo lygis auga. Tačiau mes neturėtume pamiršti pagrindinio socialinio fondo uždavinio. Reikia nepamiršti ir regioninės plėtros šiame kontekste. Tai yra ES bendros politikos dalis, nes be bendrosios politikos mes negalėtume funkcionuoti, nes mes turime užtikrinti, kad žmoniškiai ištekliai taip pat prisitaiko. Mūsų politika turėtų būti nukreipta į individus, į asmenis. Uh, O jeigu individai nėra pasirengę politikos įgyveninti, tai tikrai nieko gero iš to nebus. Daugelis kolegų minėjo aktualius dalykus. Taip, prisitaikymo prie globalizacijos fondas ir jo lėšos yra aktualios. Mes į tai atsižvelgsime, nors tai nėra paketo dalis. Tačiau be abejo, tai yra tema, um, kuri yra aktuali, būtina atitinkamai formuoti užimtumo politiką ir mokymų politiką. Taigi, tai svarbus dalykas, į kurį reikia čia žvelgti. Lygiai taip pat dėl lyčių lygybės. Šis klausimas nebuvo pamirštas. Tiesiog to nepaminėjau E, kadangi stengiuosi kalbėti glaustai. Tačiau 10 procentų lėšų yra skirta jaunimui. Tai yra labai svarbu. Mes turime jaunimo garantiją, mes e, esame sukaupę patirties šiame kontekste. Taigi, kadangi jaunimo garantijų fondas dabar tapo socialinio fondo plus dalimi, leis pilnai išnaudoti patirtį sukauptą taikant jaunimo garantijų sistemą. Ir ta patirtis taps struktūriškesnė. Ji taps viena iš pagrindinių politikos ryčių socialinio fondo politikoje. Nes matome, kad yra tikrai specialių struktūrinių klausimų ir problemų susijusių su jaunimo nedarbu Ir jaunimo nedarbas yra didelis visose ES valstybėse, taigi tai turi tapti viena iš SF prioritetinių sričių, tai nėra papildoma politikos kryptis. Taigi tiek, ačiū. Ačiū. Na ir tuo galime baigti pirmąjį apsikeitimą nuomonėmis. Lauksime pranešimo projekto rugsėjo 3 dieną. Labai ačiū už tokią aktyvę poziciją ir už pranešimo projekto parengimą. Labai ačiū. Toliau tęsime darbo atvarkės nagrinėjimo. Regi komiteto narių atход komandiruotės į Vašingtoną ir Bostoną ataskaitą. Ponas Omaržė šį punktą jau pristatė prieš piet. Dabar klausimas mūsų darbo atvarkė būtų koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Būtų pastabų? Ne. Labai ačiū, tuomet sprendimus tvirtiname. Kiti klausimai? Nėra kitų klausimų. Tuomet e, kitas mūsų posėdis vyks rugsėjo mėnesį, rugsėjo trečią dieną. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams už darbą ir taipogi maloniai išsako jų darbas labai vertingas. Na ir visiems linkiu saulėtų ir